Ačiū, ponė Žanmarai Le Pen. Atvirai pasakius, jūs nelabai pasisakėte į temą, nekalbėjote tą temą, kuri yra svarstama, bet ačiū Jums. Toliau žodis ponui Karlos Koelio. Ačiū pirmininkė. ponė pirmininkė, ponė Kingai. Europos parlamento rinkimuose vyksiančiuose gegužė Europos piliečiai turės pasirinkti, ko jie nori. Ar, ar, ar jie nori, kad Europa atremtų ateities iššūkius. Nebūkime naivus, ar nebus. Ar, ar veiks jėgos, kurios nori sunaikinti Europos projektą iš išorės? Ir veiks ir tokios jėgos, ir jėgos esančios viduje, kaip matėme nesionėse rinkimuose, jos bus pasirengę panduoti visas turimas priemonės. Uh, ypač skaitmeninėme pasaulyje. Bet europiečiai žino apie tos, tas grėsmes. 73 procentai piliečių sunerime dėl dezinformavimo kampanijų, 60 procentų dėl savo domenų apsaugos ir 55 procentai jų susirūpinę dėl politinio manipuliavimo internete. Turime užtikrinti infrastruktūros, e, e, elektroninių rinkimų sistemų infrastruktūros saugą nuo e, įsilaužimų, taip pat apsaugoti mūsų piliečių duomenis ir pareikalauti, kad internetinės platformos atitikto griežtus reikalavimus. Turime kovoti su dezinformavimo, melo sklaidos kampanijomis, turime pareikalauti, kad žiniasklaidos priemonės elgtųsi atsakingai tai yra mūsų bendrijos tapatybė ir kai kas tą tapatybę nori sunaikinti pasitelkdami naujus ginklus. Sprendimas visą tai apginti ir apsaugoti yra prievalė. Toliau Sosdemų frakcijos vardu ponas Freund. Noriu iš karto pasakyti, kad e, tas klausimas neturėtų būti partinis. Visi turėtume būti susivienyje kovoje su melagingomis žiniomis, dezinformacija bei propaganda. Tačiau, kaip sakė ponas Telička, valstybės narės veikiausiai neskiria pakankamai dėmesio šiam klausimui su šiuo klausimu kylančioms grėsmėms. Toliau tęsiu vokiškai. Skaitmeninė žiniasklaidos erdvė sukurta per pastarosius e, e, keliarius metus e, nuolat keičiasi ir čia be kita ko renkasi, tai būriuojasi ir demokratijos priešininkai, tą parodė ir rinkimai JAV. Socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojų yra vis daugiau ir daugiau ir įtaka jų yra tokia didelė, kad jie gali uh, paveikti taip pat ir rinkimus. Apie tą reikia galvoti ir artinantis um, Europos parlamento rinkimams. Nes jeigu melaginga naujiena yra jau paskleista, kurį laiką užtrunka, kol ji bus paneigta. Nepamirškime ir technologinės pažangos, neatsilikime nuo jos. Šalia klasikinių socialinės žiniasklaidos priemonių kaip Facebookas, Twitteris ar kiti yra ir mm, tokios žinučių apsikeitimo tarnybos kaip WhatsApp, kur taip pat e, WhatsApp kyla, dėl WhatsApp kyla mm, abejonių. Ir neįtikėtinais būdais gali būti skleidžiama informacija. Ir labai greitai. Jeigu norime pažaboti e, tokią informacijos klaidą, turime ją kiek įmanoma greičiau atpažinti. E, ir sukūrė turėti savo strategijas, kaip užkirsti kelią melui, neteisi, netiesai um, ir kaip į tai reaguoti. Ačiū, ponė Freund. Jums norima užduoti klausimą. Mėlynos kortelės, ar sutinkate, ponė Rybigai, klauskite tuomet. Aš norėčiau padėkoti kolegai Freund, kadangi jis, manau, kaip žurnalistas tikrai labai puikiai įvardijo visą problemą. Ir per pirmąjį svarstymą tikiuosi, kad svarbiausius pasiūlymus ir priimsime mm, dėl e, rinkiminės kampanijos. Parlamentas e, yra užsakęs įvairių tyrimų e, dėl kibernetinio saugumo įvairiausių aspektų. Ar manote, kad tų priemonių, kurių dabar ketinama imtis, užteks, ar reikėtų dar galvoti ir apie platesnės? Prašom jūsų atsakymas. Manau, mielas kolega Riubigai, niekuomet neuž, nebus užtektinai priimta priemonių siekiant kovoti su šiomis problemomis, bet kalbant apie dabar dabartinius Europos parlamento rinkimus gali būti jau ir per vėlų kai ko imtis. Tačiau neturime išleisti iš akių tų klausimų, kadangi jau ir Brexitas, ir Trumpo išrinkimo atvejais jau parodė, kokios žalos gali būti pridaryta. Ačiū. Ponas Džambatskė, vieną minutę. Mm. Ačiū. Ačiū kolegos gerbiami parlamento nariai. Be jokios abejonės mūsų demokratija e, yra tai, kad turime puoselėti ir už ją kovoti. Taip pat akivaizdu, kad daugelis šios institucijos atstovų baiminasi, jog rinkimai e, bus pajungti išorės veiksniui. Pavyzdžiui, kad juose dominuos radikalios dešinios, dešinės jėgos šios jėgos yra tikrai žūlios ir arogantiškos. Jei partijai pasiseka rinkimuose, tuomet iš karto padaroma išvada, kad už, už to visko slypi užsienio veikėjai. Baiminamės e, Rusijos įtakos ir kišimosi, nes atseit Rusija padėjo Trumpui ateiti valdžią, nors Müllerio ataskaitoje tokių įrodymų nerasta. Tačiau jeigu kažkam pasiseka rinkimuose, nereiškia, kad ta sėkmė yra dėl išorės jėgos veiksmų. Jūs nepripažįstate galimybės, kad žmonės priima informuotą sprendimą. Pone Šakė, ačiū pirmininkė kolegos. Demokratinis visų Europos piliečių teisėms iškilo pavojus dėl grėsmės, kad bus kišamasi e, į. Ir bus bandoma paveikti žmonių apsisprendimą, kad jie nebalsuos uh, savarankiškai dėl e, plačiai sklindančios melagingos kampanijos. Internete turime išlikti budrus. Žinoma, matome, kad technologinės platformos YouTube, Facebook, Google ir Twitter žada imtis veiksmų. Tačiau jeigu nebus nepriklausomos institucijos priežiūros, algoritmų priežiūros, mes savo atsakomybę perdodame kitiems, nes jei nebus uh, algoritmo atskaitomybės, niekas negalės tiksliai pasakyti, koks buvo technologijų e, panaudojimo mastas ir poveikis mūsų demokratijai. Tai neprimtina, turime veikti dabar. Junktinių valstijų atsakingas departamentas padavė Facebook į teismą, nes Facebook leido e, atsirasti, leido publikuoti e, diskriminacinius skelbimus. Turime ir mes rimti panašius sprendimus, turime tirti duomenų rinkimą ir e, skelbimų tikslinės grupės. Tikrai negalime švaistyti laiko. Ir galiausiai kreipiuosi visus esančius salėje į visas Europos politinės partijas. Turime prisimti mums tenkančią atsakomybę. Raginu kolegas ir kandidatus, kurie dalyvaus Europos parlamento rinkimuose, visus pasirašyti pasižadėjimą electionpledge.eu svetainėje, nes mes E, būsime visi atsakingi už tai, jei bus bandoma kištis į rinkimus. Europa, Europos e, e, atsparumą apsprendžia silpniausia jos grandis. Turime puoselėti visų europiečių pagrindinės teisės. Taran, prego, minutų. Dėkuoju, gerbiamasis ta, ponas Taran. Prašome, vieną minutę jums suteikiama. Dėkuoju. Mūsų rinkimų sistemų integralumas turi būti užtikrintas, bet dar sunkiau yra užtikrinti visų mūsų rinkimų neliečiamumą. Ir turime užtikrinti, kad e, tokie kaip Cambridge Analytica ir Aggregate IQ taip nesikištų į mūsų e, rinkimus. Visiškai pritariu tam, ką sakė ponia Šakė ką tik, bet aš norėčiau pabrėžti, kad Facebookas yra didelė įmonė ir mes, teisėkuros institucija, uh, galėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad jį prisimtų atsakomybę už tai, kad duomenės yra perduodami trečiosiam šalims, pavyzdžiui, tokioms kaip Cambridge Analytica. Kai tada tie duomenės yra perduoti jau kas su jais vyksta. Mes nežinome, jie gali būti kopijuojami ir naudojami be, be, be galo be krašto. Ir Facebookas turi užtikrinti, kad derama duomenų apsauga ir turi e, laikytis šio parlamento patvirtintų taisyklių. Ir apskritai gal reikėtų panaikinti savo paskirą Facebook'e ir tikrai tapsite geresniu žmogumi. Aš tą padariau ir tą žinau iš savo patirties. Pone Grapinė, noriu užduoti Jums klausimą. Ar atsakysite? Gerbiamasis e, ko, kolega, ar jūs pritartumėte tam, ką pasakysiu? Tam tikros platformos, internetinės platformos e, da, vykdė tam tikras manipulacijas. Jūs sakėte, kad jūsų nėra Facebook'e, bet nepamirškime, kad vyksta skait meninė revoliucija ir mes turime ją remti. Kągi mums daryti, jei Facebookas, Facebook'e visuomet veikia kažkokios netikros paskiros, kurios kelia mums e, grėsmę. Taigi, kaip mes galėtume pasipriešinti toms grėsmėms? Pone Tarant, prašome, sureaguokite. Na taip, da, da, labai norėčiau būti tokiu protingu, kad galėčiau da, pateikti jums da, racionalų atsakymą. Aš galiu tik tai pritarėti tam, ką sakė kolega. Tai, ko negalima daryti da, ne internete, neturi būti leidžiama internete. Aš galiu jums pasakyti, kad aš atsisakiau Facebooko po to, kai susilaukiau tokių pastabų, tokių komentarų iš žmonių. Mes tave nužudysime. Iš karto uždariau savo paskirtą mes neturime trukdyti skaitminėms technologijoms plėtotis, bet nepamirškime, kad skaitmininė erdvė turėtų būti skirta žmonėms ir turi, joje būtina paisyti žmogiškumo reikalavimo. Ponas Liubreton. Dėkuoju, panė pirmininkė, vyks Europos planų rinkimai, jie turi būti laisvi ir sąžiningi. Aš džiaugiuosi, kad taryba patvirtino tekstą, kurio siekiama apsaugoti mus nuo dezinformacijos kampanijų. Tai, kad buvo sukurtas rinkimų institucijų bendradarbiavimo tinklas, tai yra geras dalykas, nes tai padės geriau keistis informaciją tarp valstybių narių ir taip sužinoti apie naujus išpolius ir nuo jų apsisaugoti. Europos Sąjungos institucijos. Da, imasi veiksmų, kad būtų užtikrintas kibernetinis saugumas, bet reikia vengti, kad cenzūros ir bandymų riboti veiklą internete. Mes kritikuojame valstybės narės, kai kas mus kritikuoja, tai daug kas kritikuoja Europos Sąjungą ir kalba, kad tai, ją reikia pakeisti Europos tautų, tautų demokratinėmis valstybėmis. Tai užtikrins geriausią apsaugą. Dėkuoju, toliau ponas Radev. Pusantros minutės turite. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbimėje kolegos. Žinome, kad neseniai tarptautinė padėtis labai pasikeitė ir uh, tiek prieš vyriausybės ir tiek prieš nevyriaus, nevyriausybinius veikėjus buvo įvykdyti keli kibernetiniai išpoliai. Tokių buvo Prancūzijoje ir kitur. Ir tai be abejo kelia grėsmę mūsų, mūsų demokratijai. Ir ta, demokratija iš tikrųjų ta, yra gan pažeidžiama kam nors pūstelius e, nuorodą e, e, kokiame nors tinklapyje, gali būti padaryta labai daug žalos. Mes turime padaryti viską, kad rinkimai vyktų sklandžiai, kad niekas ne, jiems netrukdytų ir kad po to negalima būtų užginčyti rinkimų rezultatų dėl, ne, dėl įvykusių kibernetinių išpolių. Be to, nacionalinės e, ko, e, kovos su kibernetinėmis grėsmėmis institucijos turėtų veikti aktyviau. Ir aš džiaugiuosi, kad neseniai vyko bendros pratybos, kuriuose dalyvavo nacionalinės kovos su kibernetinėmis grėsmėmis institucijos, Europos parlamentas, Europos komisija e, ir kitos institucijos. Tai padėjo visoms šioms institucijoms tinkamai pasiruošti galimiems išpoliams kurių galime susilaukti per Europos parlamento rinkimus. Nepamirškime, kad jei bus suabejota rinkimų rezultatais kokioje nors valstybėje narėje, tai turės pasiekmių e, visai Europos Sąjungai. Ir tai bus naudinga tiems, kas nori sugriauti Europos Sąjungą. Ir turime pasipriešinti tokiems veikėjams. Ponas Kofot, dėkoju, ponė Pirmkė, dėkoju ir už šią labai svarbią diskusiją. Aš manau, kad mes. Da, Tai yra vienintelė ES institucija, kuri tiesiog atstovauja europiečiams. Turime apsaugoti jų teisę laisvai išreikšti savo valią per rinkimus ir turime apsaugoti juos nuo kibernetinių išpolių. Turime užtikrinti, kad be, da, rinkimai būtų laisvi ir sąžiningi. Mes esame jau patyrę dėl kibernetinių išpolių ir todėl aš pritariu kolegoms. Uh, Iš tikrųjų, platformos turi veikti atskaitingai ir skaidriai. Ir akivaizdu, kad tada reikia tada laikytis internete tokių pat taisyklių, kurios galioja ir šiaip mūsų visuomenėje. Ir da, mes visos partijos turime da, susitelkti, kovodami su melu, su bet kokiais bandymais kištis į mūsų rinkimus. Privalome tai padaryti tam, kad apsaugotume Europos demokratiją. Dėkuoju. Toliau ponas Karim. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiausias komisijos nariai. Pasau, pasaulinės tinklas dar užvaldys visą pas, pasaulį. Da, da, Ir tarp e, šių tinklų yra skleidžiami naratyvai ir ta, keliam, keliam e, taip pat ta, internetu e, tuo pasauliniu tinklu skleidžiamos yra grėsmės ta, ta, tokiems kaip mes. Ir mes savo šalyse, apsitikome James O'Brien, Karim Caldover, tai yra žmonės, kurie kovoja su tokiais e, reiškiniais. Damien Collins, e, Digital uh, e, skaitinio kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, taip pat daug apie tai kalba. Ir pažiūrėkite, mes turime šiandien, turime Brexito partiją. PayPal suteikia galimybę da, uh, sumokėti sumas, kurios yra nedidesnės nei 500 eurų tokioms partijoms kaip Faradžo partija, be jokios atskaitomybės. Ir aš norėčiau todėl ponio Faradžo paklausti, iš tikrųjų, kasgi jūs finansuoja. Ponas Farija, gerbėmėjai kolegos. Europos Sąjunga ilgą laiką apsimesdavo, kad da, elektro, kibernetinių grėsmių neegzistuoja ir todėl da, ir atsirado tos Cambridge Analytica da, ir kiti. Ir todėl da, Google'as galėjo daryti tai, ką darė. Ir visa tai prisidėjo prie populizmo sklaidos. Ar tai Europos parlamento rinkimai ir žinome, kad gali būti skleidžiama melaginga informacija gali būti vykdomi kibernetiniai išpoliai. Žinome, kad Rusija finansuoja kampaniją pasitrauk iš Europos. Ir apie tai ką tik kalbėjo kolega. Be to žinome, kad Putinas bandė kištis ir į Prancūzijoje 2017 metais vykusius rinkimus Kinija elgėsi panašiai. Kibernetinėje erdvėje nėra sienų ir tai be abejo yra pavojinga. Ta suprantame Europos Sąjungoje. Turime užkirsti e, kelią e, Kremliaus trolių fabrikams nebaudžiamai veikti. Dėkoju, ponia Breso. Gerbėjai kolegos, gerbiamasis komisijos nariai, internetas naudojamas labai dažnai ir mūsų ekonomika darosi vis labiau skaitmeninė ir apie tai jau kalbėjo ir dėl to kyla naujos strateginės grėsmės. Ir mes privalome užtikrinti, kad visi piliečiai ir visos mūsų įmonės galėtų plėtotis skaitmeninėje apsaugotoje erdvėje. Ir atėjo laikas. Da, atvirai apie tai kalbėti, nes dabar kalbame apie, apie tiklo 5G e, plėtotę ir turime apsisaugoti nuo Rusijos ir kitų veikėjų kišimasi į mūsų rinkimus. Iki rinkimų liko 40 dienų ir tos grėsmės yra tikrai labai tikros. Estijoje, Vokietijoje ir kitur e, e, tam tikros institucijos jau patyrė kibernetinių išpolių ir todėl mes turime reaguoti į šias grėsmės. Komisija pateikė dokumentų rinkinį dėl kibernetinio saugumo reformos ir tai sveikinu, bet mes šiek tiek atsivėluojame. Turime daugiau investuoti į šią kovą, turime stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir uh, užkirsti kelią netinkamai veiklai, tokią, kurią vykdė Cambridge Analytica ir kiti. Ir turime susitelkti kovodami su šiomis grėsmėmis. Dėkuoju poniai Breso, toliau Ruohonen Lerner. Ačiū, ponė pirmininkė. Per laisvus demokratinius rinkimus piliečiai turi galimybę pareikšti savo valią dėl politikos formavimo e, būsimam laikotarpiai per ateinančius Europos parlamento rinkimus labai svarbu yra e, į tą valią atsižvelgti, kalbant apie, apie migracijos e, krizės sprendimą, breksito procesą. Tik manau, jog piliečiai būtent turėtų spręsti, kuria kryptimi pasuks ES, o veikėjai iš išorės valstybės kokios nors ar paskiri Mm, subjektai mėgins veikiausiai skleisti, skleisti dezinformacijos kampanijas, e, mėginti įsilaužti į mm, įvairias platformas, rimtis kitų priemonių motyvas viso to gali apskritai iškreipti, ar motivacija imtis tokių veiksmų gali apskritai iškreipti suvokimą apie rinkimus. Mes turime uh, savo sistemą stiprinti, e, ypač turint galvoje, kad e, dalyvavimo e, aktyvumo rodiklis rinkimos irgi labai žemas būna paprastai. Ačiū. Dabar ponas Dėchovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši diskusija parodo, kad visi norime, jog būtų daroma šis tas daugiau, kad rinkimai iš tiesų vyktų neutraliai, kad būtų užtikrinamas kibernetinis saugumas. Tačiau pasakysiu vieną dalyką. Ar ne per vėlai apie tai kalbėti? Ne per vėlu apie tai kalbėti, kai mėginame, regis, apsikeisti nuomonėmis čia. O iš tiesų turėjome jau anksčiau e, būtėmėsi veiksmų prieš tuos, kurie mėgino mums pakengti. Sveikinu komisijos priemonių paketą, bet e, būkime e, sažiningi ir atviri, gerbiamas komisijos nariai. Šis paketas neapsaugos dabar vyksiančių Europos parlamento rinkimų. Mes turime visą tai daryti sisteminga. Net kai ir nebūsite komisijos nariu, turime žinoti, jog bus užtikrinta, kad e, mūsų piliečių e, piliečiai galės valią pareikšti laisvai ir nebus į tos rinkimus kišamasi. Jeigu norime kovoti su melagingomis e, naujienomis, turime šviesti piliečius. Jie turi turėti išugdytą poreikį ieškoti kritiškai informacijos. Taigi e, remkime piliečius jų tiesos paieškose. Ačiū, ponas Notis Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų rinkimų neliečiamumą užtikrinti yra būtina. Tai reiškia, kad žiniasklaidos priemonės turi pateikti vaizdą apie mm, situaciją, visas nuomonės pateikti ir neturi būti e, stabdoma žodžio laisvė, turi būti išsakoma tiesa. Mano judėjimas, e, kitas kelias ir aš taip pat mes neturime prieigos prie žiniasklaidos priemonių, mūsų balsas negirdimas. Esame visiškai užtildomi ir netgi visuomenės nuomonės apklausose mano partija nėra įtraukiama į anketas išsintinėjamas e, rinkėjams. Taigi užgneušta partija esame, negali tai vadintis laisvais rinkimais. Mes, AKR e frakcija, Mm, jau esame kreipęsi į e, visuomenės apklausos e, rengėjų, apklausų rengėjus, į Graikijos institucijas ir kreipiamės ir į Europos komisiją. Tikrai nebus jokių laisvų rinkimų, kol nebus e, suteikta žodžio laisvė visiems Graikijoje. Mums neleidžiama pasisakyti. Ačiū. Toliau ponas Makelėste. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai kolegos, aš kaip AFETO užsienio reikalų komiteto pirmininkas noriu užsiminti apie vieną iš užsienio politikos krypčių, plotmių, tai yra būtent kibernetinis saugumas. Kaip tik kovo mėnesį patvirtiname strateginį komunikatą e, dėl propagandos e, skleidžiamos iš trečiųjų šalių. Ten kalbama taip pat ir apie žodžio laisvę, apie žiniasklaidos, spaudos laisvę laisvę bei apie Maskvos mėginimus renkti agresyves informacinės kampanijas. Europos išorės veiksmų tarnyba stiprina savo pajėgumus mm, tam, kad būtų galima greičiau aptikti melagingas žinias, dezinformaciją, ją išryškinti. Aš sutinku su kolegomis, kad ES lygių ir valstybės valstybių narių lygių turime stengtis pažaboti mm, tokį kišimas į rinkimus. Turime nuolatos tai turėti galvoje, glaudžiai bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, šviesti piliečius apie dalyvavimą socialinės žiniasklaidos priemonėse. Ir taip pat turime e, nuolat turėti omenyje ir tai, kaip mes patys komunikuojame, kaip kalbame apie ES vertybės. Ačiū. Jums norima užduoti klausimą, mėlynos kortelės. Pone Makelisteri, ar sutinkate su ją? Prašome, pone Golniš. Ačiū. Kolega Makalisteri, ačiū pirmininkė. Pone Makalisteri, Jūs kalbėjote apie naujasias jėgas, kurios, kurių būstinė Mask, yra Maskvoje. Aš nesu Rusijos vyriausybės mm, apologetas, bet ar jūs manote, kad Rusijos jėga ir įtaka atitinka jungtinių valstijų įtaką ir galę pasaulyje? E, prisiminkime Kolino Pauelo e, e, kalba taip pat kalbas apie cheminio ginklo ataką ir panaudojimą, kai teisybė, kaip realybėje nieko panašaus nebuvo, jokių tokių bandymų nebuvo. Gerbiamas kolega Golnišai, leiskite man atsakyti Jums vokiškai. Nežinau, ar tikitės rimto atsakymo į Jūsų klausimą. Uh, Man jau iš anksto buvo aišku, kad prancūzijos kairieji nepraleis šanso um, ginti Rusiją. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, jog Rusija labai sistemingai e, mėgina pakengti europiečių vienybei, o jūs aktyviai tuos veiksmus remiate. Turėtų būti gėda jums kalbėti apie tai Europos parlamente ir ginti tokius veiksmus. Ačiū. Adesso per eh, la procedura del catch di AI, onorevole Kelly, prego un minuto. Toliau pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio, ponas Kelly. Ačiū, tai tikrai aktuali diskusija, ypač dėl to, kad už šešių savaičių vyks Europos parlamento rinkimai. Noriu pagirti komisijos narį Kingą už jo pasiūlymus ir pastangas e, suvaldyti šią sudėtingą situaciją. Ir e, prisimenu, kai pirmą kartą jis kalbėjo Europos parlamente, jis kalbėjo apie tai, kad e, išpolių internete skaičių sumažėjo ir kad juos reikia dar, kad jų skaičių reikia dar labiau sumažinti. E, kalbėdamas apie tas netikras paskiras, kur yra 116 milijonų ir turint omeny, kad buvo grasinimų sudaroti su mūsų geru ponu, draugu ponu Tarandu Facebook'e. Uh, Ar nereikėtų pamastyti apie e, aktu, aktyvesnę netikrų paskirų stebėseną? Galbūt reikėtų reikalauti, kad žmonės, kad, kad būtų įrodyta asmens tapatybė, reikėtų pareikalauti paso domenų, pavyzdžiui, nes su netikromis paskiromis gali elgtis garti ką tinkamas. Egzistuoja visiškas nebaudžiamumas tokiu atveju. Toliau ponas Rozat vieną minutį pirmininkė, ministrė, komisijos nariai. Diskusijos tikrai vyksta laiku, kaip pažymėjo daugelis kalbėtojų. Manau, kad turime daug įrodymų ir mes pasiekė įvairios žinios apie priešiškus veiksmus Europoje rengiantis rinkimams ir už Europos ribų Rusijos trolių fabrikai ir kiti nepagidaujami veikėjai yra aktyvūs. Manau, kad labai rimtai turime imtis šių klausimų, nes tai mm, pažeidžia, e, menkina Europos piliečių pasitikėjimą valstybę. Negalime nieko nedaryti, stebėdami, kad tai vyksta. Ir, ponia komisijos nary, manau, kad tik informacijos mainai ar pažangių praktikos metodų mainai yra geras dalykas, bet to nepakanka. Uh, turime būti daug ryštingesni kovodami su tokiais metodais. Ir aš sveikinu pranešimą, kad atsirado darbo, darbo grupė skirta šiam klausimui. Privalome labai rimtai imtis šios temos, nes kitaip iškils grėsmė ES vienybei ir vientisumui. Toliau ponas Lopes Aguilar. Juan Fernando, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narikingai. Žodžio laisvė nesuteikia teisės nei žaidinėti, nei šmeišti, nei taip pat meluoti, nuodyti ar manipuliuoti. Atvira visuomenė yra pažeidžiama, demokratija taip pat yra trapi. Ir būtent todėl absoliučiai būtina uh, atsižvelgiant į tą kibernetinę revoliuciją, kad demokratija save kad, gint, kad demokratija gintųsi, kad atsirastų kibernetinė saugumo strategija, kad galėtume kovoti su melagingomis žiniomis, su trolių vykdomais hybridiniais karais ir veikla iš netikrų paskirų internete. Reikia informacijos informacinės kampanijos prieš parlamento rinkimus. Niekas mums netrukdo tose rinkimuose kalbėti apie tai, kas yra svarbiausia, ant ko, kas pastatyta ant kortos. Europa yra demokratiška erdvė, kuri nusipelno tokių diskusijų, atvirų ir laisvų. Tai tikrai egzistencinis momentas. Ačiū, ponė pirmininkė. Toliau, ponė Tomašič. Ačiū, ponė pirmininkė. Europ, demokratijai Europoje labai svarbu atremti bandymus kištis į rinkimų rezultatus, bet visais lygmenimis, ypač į Europos rinkimus, reikia daryti viską, kad rinkimų procesas būtų skaidrus, kad būtų naudojamos e, saugios ir patikrintos priemonės. Tačiau demokratijai Europoje kyla ir kita grėsmė jei dėl politinių pokyčių Europoje kaltinama Rusija, JAF ar kiti pasauliniai veikėjai. Bijau, kad po rinkimų prasidės e, ilgas nusivylimų laikotarpis tarp federalistų toks pat, kokį stebime dabar JAF. Tam tikros jėgos privertė Junktinę karalystę e, imtis išstoti iš ES. Tos jėgos bus nubaustos tose rinkimuose. E, Europoje žmonės nenori supervalstybių, jie nori laisvų nepriklausomų valstybių ir rinkimuose tai bus įrodyta. Pone Miranda, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Šį rytą mane įžeidė Twitterio, e, pas, iš Twitterio netikros paskyros. Tai štai pat manęs paprašė paslaugos iš netikros paskyros Facebook'e. E, rengiausi šioms diskusijoms, kai pamačiau, kas, kokie klausimai yra darbo tvarkiai. E, manau, kad diskusijai turime kalbėti apie išpolius prieš demokratiją. Pone komisijos nary, tas karas vyksta plačiau, reikia imtis konkrečių žingsnių, e, kovoti su atremti tą riziką, kurią kelia melagingų žinių sklaida, kibernetinis skaidrumas. E, Facebook įmonė e, leido panaudoti daugybę milijonų asmenų duomenys, taip pat ir europiečių. Juk e, tokio ir artėjantis rinkimai tai galimybė radikalioms, ypač dešinioms radikalioms partijoms skleisti ra, ksenofobinės ir rasistinės idėjas. Mes tą išgyvename Ispanijoje šiuo metu. Netikros paskiros Twitter'e ir Facebook'e, kurių negalima kontroliuoti. Nepriklausomos analitinės apžvalgos bei skaidrumas turėtų būti mūsų priemonėmis. Ačiū toliau, ponia Grapini, vienai minutiai. Jos nėra salėje. Toliau ponas, tuomet ponas Trojevski. Pirmininkė, du metus dirbau terorizmo komitete. Nekartas kalbėjome apie nusikalstamumą kibernetinėje erdvėje. Kibernetinė gynyba susilaukia didelio dėmesio. Turiu pasakyti, kad e, teroristai veikia ne tik sprogdindami sprogmenis, jie gali išsprogdinti rinkimų sistemas, paskleidę melagingas žinias. Noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, kad kalbėjome taip pat ir apie informatorius. Kalbėjome apie du dalykus. Reikia apsaugoti tuos, kurie tikrina melagingas žinias ir tuos, kurie skleid, perdoda tikras e, žinias, tiesą apie pasaulį. Taip pat turime kovoti su tais, kurie kūrė melagingas žinias, melagingas, nu, melagingą kritiką nu, nukreiptą prieš politinės partijas ir asmenys. Jei norime, kad Europa būtų saugi, Europos rinkimų sistemos būtų, taip pat turi būti apsaugotos. Ir svarbu žinoti, kad piktavaliai bus išaiškinti. Turime būti aktyvus ir tinkamai reaguoti, jeigu bus bandymų kištis iš išorės. Taip pat turime apie tai kalbėti su rinkėjais. O dabar kviečiu pona King sureaguoti komisijos vardu. Prašau. Dėkuoju, ponė Pirmkė, dėkuoju Jums už šią diskusiją. Aš sureaguosiu į du dalykus. Pirmiausia, da, išgirdome kelias pasiūlymus, iš, ypač iš tų, kurie sėdi man už nugaros, kad da, e, mūsų darbas kovojant su dezinformacija kažkaip gali pažaboti da žodžio laisvę, kad kažkaip tai tapatinama su cenzūra. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad mes nieko met nesiūlėme ir nieko met nesiūlysime ko nors, kas leistų manyti, kad viešoji institucija ar verslo įmonė galės vertinti, ar koks nors politinės pareiškimas yra atitinka tikrovę, ar, ar ne, ar yra geras, ar yra tinkamas, ar ne. Mūsų siūlomos priemonės yra skirtos tam, kad galima būtų užtikrinti didesnį politinio, e, politinių debatų skaidrumą, kad galima būtų du, uh, už, e, žinoti, iš kur atkeliauja ta informacija. Tam, kad mes, piliečiai, geriau žinotume, kas su ją sukūrė, iš kur ji yra ir taip galėtume patys spręsti, ar galima pasitikėti ta, e, e, tomis žiniomis ar, ar ne. Štai, ko mes siekiame mes norime, kad būtų geriau skleidžiama informacija apie tai, kas sumoka už tam tikros informacijos patalpinimą tinklapiuose, kad būtų tikrinama, ar informacija atitinka tikrovę ar ne. Tam, kad, tai yra reikalinga tam, kad mes žinotume iš tikrųjų, kas vyksta tuose socialinės žiniasklaidos tinkluose. Uh, tam, kad galima būtų imtis veiksmų, pavyzdžiui, tais atvejais, kai yra skleidžiama tikrai nepriimtina ir neįtikėtino masto dezinformacija. Ir tai yra reikalinga tam, kad kaip tik užtikrintume žodžio, žodžio laisvę. Tai nieko bendro neturi su cenzūra. Antras dalykas, į kurį norėčiau sureaguoti, tai yra būtinybė užtikrinti mūsų kibernetinį atsparumą. Tam galėtume apsisaugoti nuo kibernetinių išpolių, nuo kibernetinių kišimosi į mūsų reikalus. Tai yra nepaprastai svarbu. Būtent to, todėl jūsų patvirtintas kibernetinio saugumo dokumentas yra nepaprastai svarbus. Tokia pat svarbi yra kibernetinio saugumo agentūra ir kitos priemonės. Bet akivaizdu, kad vis, visus šios dokumentus reikia įgyvendinti ir aš galiu Jūs patikinti, kad mes komisijoje darysime viską, tam, kad užtikrintume, kad kibernetinio saugumo dokumentas būtų, aktas būtų tinkamai įgyvendintas. Ir tikiuosi, kad jūs taip pat pritarsite mūsų pasiūlymams dėl kibernetinių kompetencijų centrų darbo. Jie reikalingi, kad galėtume kaip tik sustiprinti savo kibernetinį atsparumą. Turime taip pat daryti viską, kad mūsų kibernetinė infrastruktūra būtų kuo saugesnė. Ir būtent todėl mes siūlome dabar tam tikras tikrinimo priemonės. Ir tai yra reikalinga ne tam, kad mes vertintume skaitmeninės infrastruktūrą tik pagal jos kainą bet ir priimdami sprendimą dėl to, kokią infrastruktūrą pasirinkti, galėtume žinoti, kuri yra saugesnė. Ir Abrahamas Lincolnas sakė, kad mes turime užtikrinti, kad, kad rinkimai priklausytų žmonėms. Pone Čiot, dėkoju, ponė pirmininkė, kirmi ponai ir ponai, privalome apsaugoti mūsų rinkimus užtikrinami, kad būtų laikomasi pagrindinių teisų, asociacijos, žiniasklaidos ir žodžio laisvės. Mes negalime kurti tai tiesos ministerijos, bet negalime ir būti naivus. Turime užtikrinti, kad piliečiai galėtų laisvai išreikšti savo uh, nuomonę. Tai yra būtina tam galėtume apsaugoti pagrindinės mūsų vertybės. Uh, Iki šiol tiek valstybės, ES institucijos, tiek valstybės narės ne ėmėsi visų priemonių, kad užtikrinti kibernetinį saugumą. Turime keistis geriausią praktiką ir užtikrinti, kad galėtų taip pat geriau bendradarbiauti kibernetinio saugumo institucijos. Be to reikėtų skatinti didesnį skaitmeninį skaidrumą, neliečiamumą ir atskaitomybę. E, duomenų apsaugos reglamentas ir ta, kibernetinio saugumo ta, didinimo priemonė siekiant apsaugoti rinkimų infrastruktūrą ir rinkėjus yra labai būtini žingsniai. Mes esame pasiruošę bet kokiems iššūkiams. Ir norėčiau cituoti Džordžą Orvelį, kuris parašė, gale galingieji moka sufragmentuoti, suskaldyti žmonių mintis ir jas sudėlioti taip, kaip jiems atrodo tinkama. Ta jis parašė savo veikalą romane 1984. Turime pasipriešinti kibernetiniams išpoliams. Privalome apsaugoti demokratiją ir mūsų laisvę nuo priešiškai nusiteikusių uh, valstybių. Tai yra mūsų pareiga ir tą galime padaryti. Na kągi, dėkoju komisijos nariui, dėkoju ministrai. Baigėme nagrinėti šį klausimą. Vakar pirmininkas paskelbė kad Konstitucinių reikalų komitetas pateikė dvi, du, dviejų reglam, darbo tvarkos taisyklių straipsnių išaiškinimus. FDD frakcija pateikė prieštaravimą dėl e, to, kaip yra išaiškintas 32 e, e, taisyklės penktosios pastraipos pirmojo subparagrafo antrasis punktas. Dėl to balsuosime rytoj. Tačiau 149a straipsnio antros, antrai pastra, antrosios pastraipos išaiškinimui nebuvo patikta jokių prieštaravimų per 24 valandas. Tai reiškia, kad tas išaiškinimas galioja uh, ir kuris yra tvirtinamas pagal 226 taisyklę gruppo e dalla Commissione bilancio. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vakar posėdžio pradžioje buvo taip pat paskelbta bendra pozicija dėl ES patikos fondo skirta Vidurio Afrikos Respublikai, kuri buvo perduota vystimosi komitetų ir biudžeto komitetams. Niekas tam neprieštaravo. Toliau, pagal mūsų darbo tvarkį mes turėtume perėti prie bendrų diskusijų dėl Europos horizonto. Aptarsime pono Nika ir pono Eller pateiktus pranešimus ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjui ponui Nika, vienam iš pranešėjų ponui Nika keturioms minutėms. Raidas, bună seara, bună seara, stimas colegi. Pone komisijos narim Moidas, labas vakaras kolegos. Praėjo keturi mėnesiai po uh, plenarinių diskusijų e, prieš dėrybas ir praėjo dešimt mėnesių nuo to momento, kuomet komisija pristatė pamatinę e, inovacijų ir mokslinio tyrimų programą Horizontas. Tai labai svarbi programa, jos poveikis e, moksliniams tyrimams yra labai svarbus, bei taip pat Europos ekonomikai pamatinių tyrimų srityje, kitose srityse Europa turi būti lyderė tarptautiniu mastu, kad būtų galima sukurti daugiau kokybiškų darbo vietų. Galiu pasakyti, kad dėrybos, kurioms vadovavau, kurias vykdžiau, vykdžiau, pasiekiau juose sėkmės, bet tik dalinės paaiškinsiu, kodėl. E, kom, kompetitingumo principas išlieka atrenkant projektus. Be, dvide, daugiau nei 30 procentų numatyto biudžeto šiai programai bus skirta veiksmams su klimato kaita, projektams, kurie numato e, veiksmus su klimato kaita, aplinkai draugiškesnių produktų atsiradimui. MVI sritis e, bus takoma panaši e, sistema kaip 2020 20 programoje. Ir e, atsiranda nauja priemonė skirta grinai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jis, e, ta priemonė bus e, praeitie egzistavusios priemonės atitiktis. Toliau, atotrukis tarp mokslinių tyrimų ir jo pritaikymo bus mažinamas, užtikrinant platesnį dalyvavimą. Juose 3,3 procento su 9,3 procento biudžeto numatyta va, e, dalyvavimo platinimui, e, skir, skirtis, biudžeto skyrius tam skirtas pavadintas Widening. Atsiranda naujovė Europos inovacijų taryba. Atsirado ir ji užtikrins didesnį Europos konkurencingumą jau numatytos pe penkios veikimo sritis - prisitaikymas prie klimato kaitos, kova su vėžiniais susirgymais, priemonės sveikatos apsaugos srityje, e, mytyba, maisto produktai ir e, tikimės, kad bus atrinkti pir, pir, pir, pirmieji projektai. E, akcentavome, ypač akcentavome inovacijas, tačiau Horiz, programoje Horizontas bus remiami įvairiausi moksliniai tyrimai, taip pat ir baziniai, fundamentalieji tyrimai. Tai labai svarbu, svarbis rytis ir, ir ji būtina, kad pasiektume svarbiausių Europos tikslų. Taip pat numatome e, supaprastinti biurokratinę tvarką ir mažinti administracinę naštą. Parlamentas e, buvo pasiryžęs dirbti ambicingai ir e, visko pasiekėme, bus galimybė rytoj tai patvirtinti balsuojant pasiektą dalinį susitarimą. Įvykusios dėrybos e, tai įrodymas, kad mums rūpi tai, kas svarbu piliečiams. Taip pat reikia pasakyti, kad kai kurie klausimai nebuvo svarstyti - biudžetas, tarptautinis bendradarbiavimas, sinergija. Europos parlamentas yra pasiryžęs išlaikyti tokį pat uh, užmojų mastą ir kitos kandencijos parlamente, skiriant tam 720, 120 milijardų eurų biudžetą. Noriu padėkoti parlamentui, pirmininkavusiai Rumunijai e, bei komisijos nariui už uh, jo veiksmus. Mums visų pastangų dėka pavyko pasiekti šio rezultato. Gaila, kad ne visi kolegos yra čia šiandien salėje. Tikrai puikiai bendradarbiavimo ir visos frakcijos dirbo drauge. Ačiū visiems ir tikiuosi, kad galėsime džiaugtis naująją horizonto programą. Toliau žodis sutikimas gerbiamajam ponui Eilė ir keturioms minutėms. Gerbiamas e, komisijos nariai, manau, šiandien arba rytoj e, labai gera diena išauš e, Europai, kuomet balsuosime dėl šios programos. Europa taps ambicingesnė, turės uh, E, puikią mokslinių tyrimų ir inovacijų programą patvirtinta. Ši programa nukreipta į ES piliečius. Mes juk e, dažnai kalbame apie klimato kaitos problemas. Kaip tik 35 e, procentai mokslinių tyrimų ir bus dedikuojama šiai sričiai. Mes norime kovoti su viešiniais susirgymais, vaikų viešiniais susirgymais. Taip pat e, mums rūpi maisto produktų sauga. Kalbame apie naujas pramonės šakas, kaip kad skaitmeninė pramonė. Ir ta programa yra labai ambicinga ir pasauliniu mastu vertinant, kalbant apie dirbtinį intelektą, e, apie kvantinės technologijas tai yra gamybos skaitmeninimo mm, klausimai, kurie kaip tik ir užbrėžia tas ribas e, ir mm, sritis, apibrėžia, kuriuose norime organizuoti mokslinius tyrimus tam, kad e, būtų ištikrinta ES piliečių gerovė ir sveikata. Toks yra pagrindas šios programos, tai yra Europos e, Sąjungos pagrindas. Mūsų atlyginimai yra gana dideli, didelės e, lėšos yra skiriamos socialinės apsaugos ryčiai. Nuo 18 amžiaus Europa visuomet buvo prieš akiją E, įvairių poslinkių pasaulyje - technologinių, pramoninių, e, apšvietos laikotarpis, e, labai svarbus Europos socialinis modelis, atsakomybės prisėmimas už asmenų laisvę, saugumą, už demokratiją. Reiškia taip pat ir susidūrimas su naujais iššūkiais, kaip, at, kaip kad klimato kaita, o tai ir atspindima programoje. Bet supraskime aiškiai ir uh, kokiame pasaulyje veikiame. 120 milijardų eurų bus skirta šiai programai. Ir dabar konkurencija yra nežmoniška. Tarp e, didžiausių dešimties mokslinių tyrimų įmonių, kol, bet turime tik vieną. Tarp dvidešimties tai yra tik trys ir iš jų dvi veikia automobilių pramonėje, automobilių gamybos sektorija. Tokios įmonės kaip Amazon 2017 metais 20 milijardų eurų, 20 e, milijardų eurų skyrė e, moksliniam tyrimams ir tai yra daugiau negu ES tuo metu skyrė. Taigi per šią programą turime aiškiai suprasti, kad e, skatinsime savo konkurencingumą ir toliau išlaikysime pirmavimą įvairiose srityse. Jeigu mes pakalbėsime apie klimato kaitą, tai turėtume užduoti savo klausimą, ar mes esame pakankamai ambicingi, koks yra mūsų indėlis. Ir dabar mes esame tokie išdidus, kad galime pasakyti, kad šita programa užtikrina, kad apskritai būtų e, vykdomi klimato kaitos tyrimai, kai tuo tarpu to atleidžiami tūkstančiai ministerijų darbuotojų. E, Europa E, Europai šita mokslinių tyrimų programa yra labai svarbi, todėl aš norėčiau padėkoti visoms kitoms trims institucijoms, kurios labai greitai dirbo, kurios e, suteikė tikrumą suinteresuotom šalims. E, jų dėka mes galėjome parodyti, kad mes galime greitai reaguoti. Dėkoju. Toliau ponas Moedas e, komiteto vardu. Praėjusį kartą, e, tai buvo gruodžio 11 dieną, turėjau garbo, garbės kreiptis į šį parlamentą ir tuo met džiaugiausi politiniu konsensusu, kuris buvo pasiektas įtre komitete. Ačiū Jums už tai. Buvo kalbama apie gebėjimą dirbti greitai ir kokybiškai Toks buvo parlamento siekis siekiant pritarti pagrindų reglamentui dėl Europos horizonto ir dėl sprendimo dėl konkrečių programų. Tai atveria kelią komisijai ir tarybai dėrėtis. Ir štai vėl po keturių mėnesių ir šešių savaičių vėl kalbame apie tai. Džiaugiuosi, kad pasiekėte puikiai subalansuotą susitarimą dėl e, horizonto programos. Sveikinu, sveikinu pona Niką, sveikinu pona Elą už puikiai pasiektus rezultatus. Jie išties įspūdingi. Tikrai įspūdinga, kaip jums pavyko pasiekti konsensuso, kaip sunkiai visi dirbote. Sveikinu Jūs iš viso širdies ir rytoj Stebėsiu, kaip viskas vystysis toliau. Taip pat norėčiau padėkoti įtrio komiteto pirmininkui Buzekui. Sveikinu tarybą, sveikinu pirmininkaujančią Rumuniją. Dar norėčiau šiek tiek asmeniškai padėkoti Jums, ambasadoriau, ir Jūsų komandai. Jūs dirbote labai sunkiai 20 visą parą, kad pasiektumėte to. Iš ties esu Jums dėkingas. praėjusią savaitę buvo nuostabi akimirka, kai pirmą kartą e, visi pamatėme juodosios kilės nuotrauką. Na, tik įsivaizduokite, prieš šimtą metų Albertas Einšteinas įsivaizdavo juodąją skylę ir šimtą metų žmonės stengiasi tai įrodyti. Ir mes taip pasiekėme. Mes tai pasiekėme ir Europa tame dalyvavo. Buvo paliestas tas mygtukas, buvo padaryta nuotrauka pasauliui ir net buvo sunku įsivaizduoti, kad taip gali nutikti. Pats Einšteinas neįsivaizdavo, neįsivaizdavo kiek daug jis pasiekė ir kaip tai paveiks visą pasaulį. Ir taip nutinka mokslininkams prieš tą akimirką, prieš nufotografuojant, buvo visa su mokslu susijusi istorija. O man, jeigu aš galėčiau apibūdinti Europos mokslą, tai jį puikiai galėčiau ir iliustruoti tą akimirką, nes buvo kalbama apie atvirą mokslą, apie atvirumą pasauliui. Nes toje salėje tą dieną 200 mokslininkų buvo atstovaujami. Jie atstovavo 40 skirtingų tautybių, nes e, Rising Europe tai ir reiškia, mes kalbame apie Europos lyderystę moksle. Ir e, kai, jeigu pagalvotumėte apie viską, ką mes esame pasiekę ir apie mūsų būsimą programą, jeigu tik prisimintumėte visas tas misijas mokslo srityje, kad žmonės galėtų suprasti daug dalykų, kad galėtų komunikuoti, kad būtų galima išgydyti tokias ligas kaip vėžys. Tai mūsų susijėtų su žmonėmis. O e, vis, visam tam yra pasitelkiama Europos inovacijų taryba, taip pat e, finansavimas inovacijoms, tos partnerystės, kurių siekėme, kad viskas būtų lengviau, kad būtų uh, galima paprasčiau apibriežti partnerystės. Na ir visa tai buvo dėl vieno dalyko, kuris mums labai svarbus. Mums svarbus meistriškumas. Ir mes jums esame skolingi už tai, jums, parlamentui esame skolingi, kad pasiekėme to susitarimo ir kad 3,3 procentai biudžeto bus skirta šioms priemonėms.